Yeah. Dear friends, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, bičiuliai, bičiuliai, norėčiau paprašyti, kad visi sėstumėtės į vietas. Mes turėtume pradėti įtre komiteto posėdį. Pirmiausia, tai noriu pasveikinti visus parlamento narius išrinktus ir sveikinu taip pat ir esamus ir buvusius ITRE komiteto narius. Ir galiu jum pasakyti, kad šio komiteto narių būti yra labai gerai ir mes jau tie senieji nariai iš tiesų galime tą patvirtinti. Ir garbė yra būti įtrė komiteto e, pirmininku man, nors šiandien aš esu tik laikinasis pirmininkas, bet vis tiek man yra didelė garbė, nes šis komitetas yra iš tiesų didis komitetas, kuris turi labai daug įvairių svarbių klausimų savo darbo atvarkėje - ekonomika, transportas, bet yra ir, aišku, transporto komitetas. Bet daugelis ryčių dabar priklauso nuo energetikos. Ir transportas, ir žemės ūkio yra atskiri komitetai, bet šiaip visi kiti dalykai yra mūsų komiteto kompetencijoje. Matau kolegas besišypsančius. Ir džiaugiuosi, kad ir su uh, naujais, ir buvusiais, ir perinktais parlamentarais mes galėsime tęsti darbus, bet noriu pasidžiaugti ir tais darbais, kuriuos mums pavyko nuveikti, e, kurie yra susiję su daugiametė finansinė programa. Mes, ko gero, iki rinkimų vienintelis komitetas, kuris užbaigė visus su tuo susijusius darbus. Ir aišku, grįšim prie darbų noriu pasakyti, kad iki rinkimų mes baigiam savo srities visas dėrybas su taryba. Taigi mūsų komiteto veikla yra įvairi. Dabar, kadangi šis posėdis yra labai oficialus ir formalus, tai norėčiau visus etapus tinkamai pravesti. Tai pirmiausia, turiu paskelbti, kad posėdis prasideda ir norėčiau priminti mūsų tikslą. Mes šiandien turim sudaryti komiteto biurą, išrinkdami komiteto pirmininką ir iki keturių vicepirmininkų remiantis darbo tvarkos taisyklių 213 taisykle. E, visi e, žinote, kokią rinkimų tvarką pirmiausia renkame pirmininką ir kas dar yra labai svarbu. Pilna teisiai komiteto nariai turi teisę balsuoti, bet jei juos pakeičia pakaitiniai nariai, ir aš turiu sąrašą tų pakaitinių narių, Šon Kerry keičia Otmakaras, Aldo Patricello keičia Massimiliano Sarinį, Angelika Nibler keičia Vizelar Lima, Sara Skaitė Dal, atsiprašau, keičia Tomas Tobė, Teresa Griffin keičia Claude Morajas, Čarijana Kofi keičia Bronis Ropė, Jeffrey von Orden keičia Elžbietą Krūk, Ardu England Kerr keičia Robert Goldent, mm, David Tentant keičia Alexander Phillips. Taigi tokie yra pakaitiniai nariai, kurie keičia pilnateisius ir jie, tie pakaitiniai nariai, turi teisę šiandien balsuoti. Tai tiek informacijos man politinės frakcijas yra pakeit, pateikę. Jei norite dar kažkokių pakeitimų e, pateikti, tai galite juos daryti iki tol, kol nepradėtas balsavimas. Tai kol nepradėjome balsuoti, galite dar siūlyti papildomą informaciją. kai pasirašinėjau dalyvių sąrašą, maždaug 30 narių buvo. Tai kvorumas mums yra reikalingas bent jau 18 narių. Tai ketvirtadalis visų pilnateisių narių. Tai šiandien tikrai turime tą kvorumą. Dabar komiteto pirmininko kandidatūrų siūlymai. Tai pirmas svarbus mūsų darbo tvarkės punktas. E, pirmininką turi siūlyti arba politinė frakcija, arba viena, arba viena 20 komiteto narių. Taigi keturi komiteto nariai bendrai gali pasiūlyti kandidatą į pirmininko vietą. Taigi, siūlymai. Kokias kandidatūras siūlote? Prašom. Aš turiu mm, garbę pasiūlyti ponę Valian. Pone Adina Valern. Noriu paklausti ponios Adinos, ar jinai sutinka kandidatuoti į šią vietą. Dėkui pirmininkė, taip sutinku. Tai kandidatė sutinka noriu paklausti, ar dar yra kitų kandidatūrų siūlomų į pirmininko postą. Nie, nieko nematau. Niekas daugiau nesiūlo, siūloma tik viena kandidatė į vieną vietą. Tai noriu paklausti, ar norite balsuoti slaptai Aš turiu pasiruošęs dokumentą, kuriame viskas surašyta. Jei 15 narių norėtų balsuoti slaptai, tai tas yra įmanoma. Jei 15 narių norėtų, kad būtų balsavimas slaptas įmanoma, niekas nenori, tai tada galima plojimais, bendrų pritarimų Taigi, e, bičiuliai, noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Trukusi penkerius metus, tikrai man buvo tai puikus laikas. Atvirai tą sakau, baigiu pirmininkauti šiam komitetui ir dabar linkiu kuo didžiausios sėkmės Adinai. Aš esu tikras, kad būsi puikiai įtrė komiteto pirmininkė. Mes turim tokį įprotį Čičesteris vyras, tada Nibler buvo pirmininkė. Po Nibler Robertas Doilis, po to Italijos kolegė. Dabar aš buvau praėjusioje kadencijoje ir dabar vėl Rumunijos, moteris iš Rumunijos. Tai matote, mūsų komitete puikiai yra užtikrinama lyčių lygybė. Taigi, kuo didžiausios sėkmės Adina, tau ir kviečiu čia dabar į salės priekį. Um, hello everyone, first of all. Labą dieną visiems. Noriu padėkoti visiems už pasitikėjimą. Antra, norėčiau, kad visi paplotume ponui Buzekui, kuris pirmininkavo šiam komitetui praėjusioje kadencijoje. Iš tiesų, jis buvo puikus pirmininkas. Labai ačiū. Tau, Ježai. I'm looking forward to work with uh, every. Ir džiaugiuosi, kad galėsime visi bendradarbiauti šiame komitete. Darbas iš tiesų labai viliojantis. Ir mes galėsime nulemti ES politiką ateinančiais ne vieneriais metais. Tikiuosi, mes visi būsim puikiai komanda ir nuveiksim daug rimtų darbų ir linkiu visiems komiteto nariam uh, sėkmingo darbo. O dabar kitas mūsų žingsnis yra vicepirmininko rinkimai. Turime keturias vicepirmininkų vietas, rinksim po vieną. Pirmasis vicepirmininkas, laukiu, kas bus nominuoti Jei vienas tik kandidatas bus pasiūlytas, tai žiūrėsime, ar balsuosime slaptai, ar mm, bendrų pritarimų, plojimais. Jei keli kandidatai bus pasiūlyti, tai balsavimas slaptas. Tai kas nori pasiūlyti dabar į pirmo vicepirmininko postą kandidatą, prašom. Profesorius Krasnodemskis, EKR frakcija jį nominuoja į pirmo vicepirmininko vietą. Dėkui. Taigi EKR frakcija nominuoja poną Krasnodepskį. Ar būtų kokių dar pasiūlymų? Ne, dabar turiu paklausti pono Krasnodepskio, ar jisai sutiktų Taip, aš sutinku Ir dabar klausiu, ar komiteto nariai nori balsuoti slaptai ar plojimais. 15 pilnateisių narių. Jei yra 15, tada galime balsuoti slaptai. Jei yra 15, tai kelkite rankas, kas tie 15. Turim suskaičiuoti, ar yra 15 narių, kurie norėtų slapto balsavimo. tai tada plojimais ir bendrų pritarimų ponas Krasnodėpskis, pirmasis komiteto vicepirmininkas. Ponas Krasnodėpskis išrinktas ir kviečiu jūs į salės priekį. Dabar renkame antrą komiteto vicepirmininką, laukiu mm, nominacijų. Prašom, ponė Dubajova. Dėkui pirmininkė, sveikinu Jūs išrinktą. Mm, į šį komitetą aš kaip Renew Europe partijos koordinatorė siūlau poną Peterseną į antro vicepirmininko poziciją. Dėkoju. Taigi, siūlomas ponas Petersenas Atnauj, atkurkime, atnaujinkime Europą, frakcija Renew Europe jį siūlo, ar kandidatas sutinka, sutinku, sako kandidatas, ar balsuojame slaptai, tada plojimais. Dėkoju, sveikinu poną Peterseną, ateikite čia į salės priekį. Dabar renkame trečią šio komiteto vicepirmininką. Ką siūlote? Pone Zorinjo, prašom siūlykite. Dėkui, pirmininkė. Sveikinu Jūs ir linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Siūlau žmogų, kuris turi labai didelę patirtį Tai Patricija Toja, mano kolegė iš socialistų ir demokratų frakcijos. Ar ponė Toja sutinka būti vicepirmininkė? Taip, sutinku. Plojimais. Jei nieks nenori balsuoti slapta, tai renkame plojimais. Sveikinu, ponė Toja. Ateikite į salės priekį. Ir ketvirtasis vicepirmininkas Laukiu kandidatūros pasiūlymų. ID frakcijos vardu siūlau kolegą Žemelą, kuris jau buvo mūsų parlamento narys anoj kadencijai. Dėkui Ar būtų dar kokių pasiūlymų, ponė Zorinio? Socialistų ir demokratų frakcija siūlo į ketvirto vicepirmininko postą Linę Galvės universiteto um, profesorių Andalūzijos vyriausybės patarėją. Turim du kandidatus ir noriu paklausti, ar ponė Melan sutinka būti kandidatė, o ponė Salvės Munijos. Dėkoju. Kolegos, tuo būdu turime du kandidatus ir turime balsuoti elektroniniu būdu ar turite balsavimo korteles. Įkiškite balsavimo korteles. Ir norėčiau kreiptis į koordinatorius, kad jie pasižiūrėtų, ar jų nariai visi turi, ar jų komandų nariai visi turi uh, savo korteles ir duokit man žinoti, koordinatorė, ar viskas gerai. EPP ok, socialistai. Nieks e, regis problemų nemato. Taigi žalesis mygtukas bus už ponę Melan o raudonasis mygtukas už ponę Salves Munions. Jei norite susilaikyti, tai spauskite baltą mygtuką. Arba tiesiog įkiškite kortelę ir nebalsuokite, bet susilaikymų neskaičiuosime, kai žiūrėsime, kiek balsų mm, surinko vienas ar kitas kandidatas balsų daugumą skaičiuosim nuo atiduotų balsų skaičiaus. Ar aišku, ar kas turi kokių klausimų, tai balsuoti pradedame. Žalia spalva yra už ponę Melan, o raudona už ponę Salvės Munijos. Um, did everyone voted? Visi balsavo. Balsuoti baigiame. Tai 69 iš viso nariai balsavo, 3 susilaikė ir dauguma būtų skaičiuojama nuo 66. Tai e, ponė Salves Munijos yra išrinkta ketvirtąją vicepirmininkę, prašom į salės priekį. Uh, dear colleagues, I want to congratulate everyone again. To... Mėly kolegos, norėčiau dar kartą pasveikinti visus išrinktuosius, dėkoju taip pat už jūsų pasitikėjimą ir prieš baigdama mūsų posėdį norėčiau pasakyti, kad kitas posėdis, eilinis posėdis, yra suplanuotas Liepos 23 dieną Briuselėje. Ir jis vyks jau pirmininkaujant Suomijai, tad diskusijos bus labai įdomios, laukiu visų atvykstant į posėdį Liepos 23. -ąją. Dėkui ir geros popietės visiems.